klausimų baigėme, balsuosime rytoj nuo 12.30. Kitas darbo tvarkės klausimas - tai Sonia Alfano pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje ir suteikiu žodį pranešėjai keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad visos frakcijos ir šešėliniai e, pranešėjai atliko daug darbo. Visi jie rimtai prisidėjo ir štai turime galtinį rezultatą - ambicingą pranešimą. Mafija, organizuotas nusikalstamumas - tai rimtos grėsmės Europos Sąjungai. Pirmą kartą oficialiame dokumente paminėti tokie, to, tokios nusikalstamumo rūšis, kurios yra transnacionalinės. Mes pasitelkėme Europolo dokumentus. Organizuotas nusikalstamumas skverbėsi į įprastas ekonomikos sritis. Mūsų pranešime siūloma atakuoti, pritaikyti tam tikras priemonės, reaguoti į situacijos rimtumą. Noriu padėkoti policijos, teismų, magistratų atstovams. Jie padėjo savo patirtimi parengti šį pranešimą, nes yra sukaupę daug patirties. Visos valstybės narės kovoja su organizuotų nusikalstamumu. Tokio nusikalstamumo tikslas yra sukaupti kuo daugiau pelno, turto. Vadinasi, reikia tą turtą konfiskuoti, atimti turtą sukauptą nusikalstamo būdu. Reikia patvirtinti atitinkamą kodeksą dėl nusikalstamų būdų sukaupto turto konfiskavimo. Europos teisės aktuose kalbama apie išplėstinį konfiskavimą, vadinasi, tai leidžia konfiskuoti turtą netgi neprieimus galutinio apkaltinamojo nuosprendžio. Tokį turtą galima būtų panaudoti visuomenės tikslais, socialiniais tikslais. Pranešime siūlome įvairių priemonių europinių lygmenių. Harmonizuoti baudžiamosios teisės nuostatas, visoje Europoje apibūdinti, apibriežti, kad mafijos veiksmai yra laikytini organizuotų nusikalstamumų. Taip pat norėtume, kad Europolas, Eurojustas, kitos institucijos suaktyvintų bendradarbiavimą. Norime daugiau prevencijos veiksmų, norime, kad valstybinės lėšos nepapultų į rankas organizuotam nusikalstamumui norime užkirsti organizuotėms nusikaltėliams kandidatuoti rinkimuose, pavyzdžiui, Europos parlamentą. Norėtume, kad tai neliktų vien popierinės deklaracijos. Piliečiai mumis pasitikė piliečiams tai svarbu, kai jie vertina mūsų vykdomą laisvės, saugumo ir teisingumo politiką. Galiausiai, ko gero svarbiausias dalykas. Šį darbą aš skiriu visoms organizuotų nusikalstamumo ir mafijos nekaltoms aukoms. Tiems, kurie paukojo savo gyvybę kovodami, užsimdami prevenciją. Tai stiprus signalas, stipri žinia iš mūsų pusės, signalas ir žinia Europos piliečiams. Ačiū. Pone Alfano, toliau ponas Vai, Jakulina, noriu pagirti pranešėją už pranešimą svarbių klausimų. Iš ties tai signalas visoms parlamento frakcijoms. Organizuotas nusikalstamumas vis labiau plinta. Komisija neturėtų taikstytis su situacija, su teisinėmis kliūtimis. Dabar galime imtis tokių priemonių kaip turto konfiskavimas, griežtos baudžiamosios bausmės tiems, kurie yra kalti dėl tokių nusikaltimų. Liudytojai turi būti tinkamai apsaugoti, jie turi jausti pasitikėjimą teisės aktai turėtų būti skirti doriems piliečiams apginti ir duoti atkirtį nusikaltelėmis. Tie, kurie nepaklūsta mafijos žaidimo taisyklėms, turi jausti pasididžiavimą, jog su tomis taisyklėmis nesitaiksto. Pone Zaborska, prašau. gerbiama komisarė, iš ties svarbu kiekvieną pilietį ginti nuo organizuoto nusikalstamumo. Tačiau labiausiai pažeidžiama grupė yra vaikai ir jaunimas. Neįsivaizduoju, kad būtų galima apsaugoti vaikus, nebendarbiaujant su jų tėvais. Prieš ketverius metus aš pradėjau europinę kampaniją, kurios pavadinimas Ar žinote, kur jūsų vaikas dabar? Mes išleidome lankstinukų, brošiūrų, kur tėvams rašome, kokios grėsmės kyla jų vaikams. Susitikau kampanijos metu su trimis komisarais. Tačiau dėja per visą tą laiką nuo tos kampanijos jokių teigiamų poslinkių nepastebėjau. Ačiū. Pone Kosta dabar. Ačiū, aš norėčiau pagirti šios svarbaus pranešimo autorę. Tai tarsi gairė Europos parlamentui šioje svarbėje srityje. Lisabonos sutartis suteikia stipresnių tvirtesnių įgaliojimų mes galime stipriau atakuoti ir kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Iš ties tai yra tarsi gairė mums. Džiaugiuosi, kad atsižvelgta į kai kurios mano pasiūlymus. Aš esu moterų komiteto atstovė Aš kalbu apie priekybą žmonėmis, kovą su ta priekyba, su priekyba nepilnamečiais. Dažnai jaunos merginos tampa tokio nusikalstamumo aukomis. Vadinasi, reikia specialių priemonių moterims nuo smurto apsaugoti, kad jos nebūtų įtraukiamos į tokį nusikalstamumą. Nemažai moterų dirba policijos pajėgose, taip pat teismo struktūrose, mokyklose ir taip jos taip pat prisideda prie kovos su organizuotų nusikalstamumu. Ačiū. Toliau, ponia Flešikova. Ačiū pirmininkė. Kova su organizuotų nusikalstamumu. Tai dalis Europos teisingumo politikos vienas iš prioritetų. Reikia gerinti teisės aktus, bendrabiavimą ir koordinavimą. Ypač reikėtų koncentruotis į veiksmingiausias priemonės, kurios padeda kovoti su mafija ir organizuotų nusikalstamumu. Aš pritariu ponios Alfano pasiūlymui dėl iniciatyvos, dėl nusikalstamo turto konfiskavimo. Džiaugčiausi bet kokiais veiksmais toje srityje. Taip pat pritariu tam, kad konfiskuotas turtas būtų perskirstomas ir skiriamas doriems tikslams. Nusikalstamumo pajamų panaudojimas, pavyzdžiui, liudytojų apsaugai yra sveikintas dalykas. Ačiū, ponas Albrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos pavaduotoja Reding, mielos kolegės ir kolegos. Manau, kad e, mums mums pavyko e, susitarti dėl gero kompromiso. Noriu padėkoti kolegijai Alfano už pranešimą. E, žaliai remia šį pranešimą ir aš manau, kad labai svarbu žengti į priekį šioje srityje. Komisija jau patikė konkrečių pasiūlymų ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų labai aiškiai pasakyti, kurią kryptimį turėtume eiti. Galbūt nepritarėme visiems aspektams, tačiau uh, dar debatuos, debatuosime vėliau, o aš kreipiuosi į tarybą ir valstybės nares. E, manau, kad e, turėtume visi suvokti, kad glaudesnis bendradarbiavimas įmanomas tik tada, kai bus susitarta dėl teismų ir teisės saugos sistemų bendradarbiavimo standartų. Aš esu tikras, kad kai kurios valstybės narės prieštarauja tokiam principui, tokiam standartų derinimui, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau aš manau, kad tai yra itin svarbu kovoje prieš organizuotos nusikaltėlius. Ačiū. Dabar ponia Paška. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, pranešimas e, buvo parengtas praėjusiais metais apie Kosovo žudynės. Ponas Martis savo pranešime pastebi, kad um, ministras pirmininkas 10-ame dešimtmetyje buvo atsakingas už prekybą žmogaus organais. Ir Europos komisija, remdamasi šiuo pranešimu, pradėjo tyrimą Mes manome, kad šie įtarimai yra labai rimti ir Euleks misija neturėtų remtis tik vietinių Kosovo institucijų pagalba ir teisės saugos sistema, ypač tais atvejais, kai įvyko keletas nužudimų. Štai kodėl šis pranešimas labai svarbus bus ir Balkanų regionui. Ala komisarė Reding, prego. Ačiū, komisijos narė Reding. Thank you. Ačiū, pirmininkė. E, ačiū ir poniai Alfano už šį labai išsamų pranešimą yra parengtas ilgas rekomendacijų sąrašas, kuris taps komisijai šaltiniu naujams darbams šioje srityje. Organizuotas nusikalstamumas turi daug formų, tai yra globalus reiškinys ir kova prieš jį taip pat turėtų būti globali. Nenostabu e, todėl tai, kad daugelį rekomendacijų neapsiribuojama tik vidaus reikalais. Daugelis rekomendacijų padės komisijai e, peržvelgiant e, kitas savo politikos šakas ir įtraukiant kovą su nu, organizuotu nusikalstamumu ir į dėrybą su trečiosiomis šalimis. Turime ratifikuoti ir pasirašyti egzistuojančius tarptautinius susitarimus, o šie susitarimai turėtų būti taip pat tinkamai, deramai įgyvendinami tiek ES, tiek šalyse partnerėse. Europos Komisija sieks, kad pagrindų sprendimas dėl kovos prieš organizuotą nusikalstamumą būtų tinkamai įgyvendintas. Mes e, ištyrėme situaciją šioje srityje. Europinis požiūris į e, kova su organizuotu nusikalstamumu yra strateginis, paremtas e, bendrais tikslais ir suderintas su komisijos vidaus saugumo strategija parengta 2010 metais. Pirma, pirmoji metinė strategija dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo teiks visas reikalingas detalės šioje srityje. Vienas svarbiausių tikslų yra kovoti su nus, organizuotu nusikalstamumu užtikrinant tai, kad nusikalstamumas neturi atsimo, atsipirkti. Birželį komisija prieėmė kovos su korupcija teisės aktų paketą. Taip pat buvo prisimti svarbus įsipareigojimai nacionalinėse valstybėse stengiantis sunaikinti šį reiškinį. Um, konfiskavimo aspektai yra vienas svarbiausių e, sudėtinių dalių. Mes siekiame sukurti naujas priemonės, taip pat siekiame suteikti valstybėms narėms daugiau galių konfiskuoti organizuotų nusikaltėlių turtą. E, tai bus svarbus e, tyrimo įrankis. Komisija pateiks strategiją 2012 metais. Europolas ir Eurojustas taip pat yra svarbus svertai užtikrinant um, bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Yra daug ir sėkmės istorijų um, prekybos žmo, žmonėmis ir jaun, jaunais žmonėmis vaikais e, srityje. Turime svarstyti, kaip pasinaudoti šiomis priemonėmis ateityje. Yra daug priemonių, apie kurias jūs, ponė pranešėja, kalbate savo pranešime, mes jas visas atsižvelgsime. Pavyzdžiui, rytoj komisija ketina pristatyti komunikatą um, ES stipresnis atsakas į narkotikų vartojimą. Mes e, siekiame užkirsti kelią neteisėtai nar prekybai narkotikais. E, taigi žengiama gan greitai ir mes e, tikimės, kad jūs ir toliau padėsite mums eiti pirmin ne tik savo pranešimais, tačiau ir labai konkrečiais veiksmais, kurių mums reikia. Grazie, komisarė. Ačiū komisijos narė. Balsavimas e, dėl šio pranešimo vyks rytoj 12.30 pagal darbo atvarkę. Dabar pono Dan.